So, dear colleagues, we're going to make a start because we have. Mėly kolegos, siūlau, kad galėtume pradėti dirbti. Daug mūsų laukia šį vakarą balsavimo. Ačiū e, visiems, kurie susirinkote mūsų darbo tvarkės pradžios diskusijai su komisa, komisijos nariu Kingu, o dabar reikia mums priimti darbo tvarkę. Aišku, čia mūsų lybė komiteto paskutinis posėdis. E, teks ko gero jį praleisti dvi valandas balsuojant, bet kuriuo atveju noriu palinkėti jums visiems laimingų 2019 metų E, nutariau čia pradžioj jūs pasveikinti, nes po dviejų su pusės valandos balsavimo gal visi būsite kiek supykę. Keičiame šiek tiek darbo atvarkę. 13 e, e, darbo atvarkės punktas dėl OLAF tyrimo, dėl Europos prokuratūros yra atidėtas, 5-6 punktai bus aptarnėmi po balsavimo. Ir e, jeigu nebūtų pasiūlymų pakeisti darbo tvarkę, laikysime, kad ją pasitvirtinome. Taip pat tvirtiname e, rugsėjo 10 ir e, gruodžio 11 posėdžių protokolus, kalbinis režimas, visos kalbos, įskyrus danų, olandų, graikų, švedų, čekų, maltiečių, rumunų, kruatų ir gėlų kalbą. Aš kviečiau Austrijos pirmininkaujančios šalies atstovus atvykti pas mus, e, e, bet dėja e, ne vienas ministras negalėjo pas mus atvykti siūlomomis datomis lapkritį ir gruodį. Ir kadangi nebuvo įmanoma surenkti diskusijos politinių lygių, o vien tik tai galima buvo sulaukti administracijos atstovų, aš atidėjau šį darbo tvarkės punktą. Šiandien balsuosime nuo 19.50 iki 21.20 20 minučių. Dabar esame pasiruošę ir galime būti patenkinti, pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai e, saugumo dialogas su komisijos nariu Kingu apie bendradarbiavimą su Vakarų Balkanais e, saugumo srityje. Ačiū jam, kad jis rado laiko pas mus atvykti. E, dėkui, kad galėsime šiandien su jumis padiskutuoti apie Vakarų Balkanus. Lybė koordinatoriai norėjo šio e, konkret, kad šis saugumo dialogas vyktų du kartus per metus ir kiekvienas susitikimas turėjo būti skirtas e, konkrečiai temai. Kiek pamenate, pereitasis dialogas buvo skirtas Priumo sutarčiai ir e, keliaivių duomenų <clears throat> įrašams. Šiandien mes kalbėsime apie bendradavimą su Vakarų Balkanais saugumo srityje Komisija yra parengusi dokumentą šiuo klausimu, jis yra jums išplatintas, sustiprintas bendarbiavimas su vakarų Balkanais. Yra įdomus ir svarbus uždavinys, galvojant apie organizuotą nusikalstamumą, terorizmą, duomenų apsaugą. Visą tai, aišku, turime matyti e, būsimų e, naujų narių e, prieimimo kontekste. Taigi, komisijos nariai, aš norėčiau steikti jums žodį dabar apie 15 minučių, o paskui lauksime diskusijos po jūsų pasisakymą. Taigi, dėkui pirmininkė, ponės ir ponai, labas vakaras, ačiū, kad vėl mane pakvietėte e, ir kad leidžiate pasakyti prieš balsavimą, o ne po, ir kad pasirinkote tokią svarbę temą. Norėčiau šiek tiek e, pakalbėti apie grėsmių bendrą paveikslą, bendrus iššūkius, e, su kuriais susidurėme draugė su Vakarų Balkanų partneriais, o paskui keletą žodžių apie situaciją regione. Taigi, <clears throat> visi žinome, kad saugumo situacija Vakarų Balkanuose yra e, pilna iššūkių e, ir taip pat, kad tai tiesiogiai įtakoja mūsų saugumą kiekvienos iš mūsų valstybių narių saugumą. Ir kad e, e, tų iššūkių sprendimas yra mūsų bendras interesas. E, tai daryti geriau, negu kad eksportuoti saugumą ir stabilumą. Vietoj to, kad importuotume nesaugumą ir nestabilumą. Mūsų uh, bendradarbiavimas ir partnerystė išlieka stipri, nepaisant iššūkių, organizuotos nusikalstamos e, gaujos, e, regione išlieka terorizmas, e, kibernetinis saugumas ir kiti dalykai taip pat yra atitinkami iššūkiai. Organizuotos nusikalstamos grupuotės labai dažnai užsima E, narkotikų ir e, ginklų kontrabandą, tuo tarpu Albanų organizuotas nusikalstamas grupuotės užsijima e, e, nusikaltimais prieš e, turtą. E, taip pat užsijima automobilių vagystėmis. E, e, nemažai užsijima import, narkotikų importų, taip pat ir kokainas e, per Vakarų Balkanus. Į Vakarų Europą dažnai patenka, <clears throat> e, kelia problemų taip pat ir e, sugrįžtantys užsienio kovotojai, kurie išvyko kovoti Islamo valstybės pusėje ir dabar grįžta apie 45 procentai jų dabar jau grįžta ir e, tie sugrįžėliai tiek Vakarų Balkanuose, tiek pas mus kelia grėsmę. Vakarų Balkanuose jie kelia grėsmę ir regione, ir už jo e, ribų, nes jie skleidžia radikalizavimą kalėjimuose arba kai kuriais atvejais, kadangi e, buvo nubausti tik e, trumpam laisvės atėmimui ir paskui greitai paleisti ir pasilieka nestebimi ir gali toliau veikti platesnėje visuomenėje. E, tai prisėda prie salafizmo ir vahabizmo sklaidos visame regione, kalbant apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Bosnija ir Hercegovina dabar e, yra tarp e, trečiųjų šalių, kurios kelia didžiausią riziką e, sąraše. Albanija yra FTF stebėsenos sąraše ir tikisi būti iš jo išbraukta 2020-aisiais. Po Balkanų, vakarų Balkanų karo labai daug ginklų liko e, piliečių rankose e, e, ir tai prisidėjo prie didelio ginklų kontrabandos padidėjimo. Apie 20 tūkstančių nelegalių ginklų yra Serbijoje, vien tik Serbijoje. Bosnija ir, ir Hercegovina gali pasigirti nelegalių ginklų didžiausiu skaičiumi. E, atitinkamam gyventojų skaičiui. Kalbant apie kibernetinį nusikalstamumą pagal uh, Europolą, šios srities uh, nusikalstamumas uh, didėjo geometrinę progresiją. Pavyzdžiui, 2012 Juotkalnyje buvo tik tai šeši kibernetiniai išpoliai, tuo tarpu tai, pereitais metais apie 200. E, yra taip pat e, įrodymų, kad 2017 m. Jotkalnijos rinkimuose veikė Rusijos remiami e, internetiniai hakeriai. Tai pareikalauja tam tikrų išteklių, bet reagavimas yra neefektyvus. Dėl propagandos sklaidos Socialinė e, visuomenė sanglauda yra neaukšto lygio, e, menkas kibernetinis raštingumas taip pat palieka visuomenę smarkiai pažeidžiamą. Taigi yra daug iššūkių. Jiems e, prieš pastatant ES ėmėsi tam tikrų žingsnių padėdama vakarų Balkanų partneriams spalio penktą ES draugė su partneriais pasirašė kovos su terorizmu planą su Vakarų Balkanų, e, su Vakarų Balkanų e, šalimis yra sukurta Vakarų Balkanų e, atitinkama strategija, ji patvirtinta 17 metų gegužės mėnesį, ji numato kovas terorizmų ir radikalizavimo prevenciją, efektyvius informacijos mainus, finansavimo, užkardimą ir darbą su piliečiais. ES <clears throat> jau padėjo įkurti nacionalinius koordinavimo biurus šalise partnerėse ir e, beveik visose šalise, išskyrus Serbiją, dabar tokie koordinatoriai veikia. E, sukūrėme prevencinį e, tinklą į kurį įtraukti tie koordinatoriai, jie prisideda prie e, radikalizavimo prevencijos ir kovos su jie, tam yra skirta atitinkamas e, finansavimas, tame tarpe pagal ISF policijos fondą, e, kuris padeda į vakarų Balkanų kalbas išversti svarbiausius dokumentus. 4 e, balandžio Sofijoje surengėme konferenciją skirtą e, grįžtančių užsienio kovotojų problemams spręsti. E, taip pat padedami Europolo stengiamės padėti toms šalims kovoti su teroristiniu turiniu internete. E, tai susiję e, tiek su saugumu e, regione, tiek su mūsų saugumu, turint galvoje, kad per nusikalstamas grupuotės ir tuos tinklus teroristai gali skleisti savo ideologiją. Liepas mėnesį priėmėme atitinkamus sprendimus, kuriais numatėme aiškiai aiškus darbo grafikas iki 2024 metų, kovojant su nelegale ginklų prekyba. E, komisija peržiūri dabar e, pasiektą pažangą ir 9 e, metų pradžioje pateiks apie tai ataskaitą. Europolo remiami tų šalių e, teisės ir tvarkos e, institucijos e, yra įgyvendinusios nemažai bendrų informacijų. Tai taip pat prisėda prie kovos su nelegali ginklų prekyba. E, dirbama taip pat ir kovojant su e, kontraband, narkotikų kontrabanda, e, tame tarpe ir tobulinant pasikeitimą duomenimis. Dėl kibernetinių nusikaltimų ES kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir Vakarų Balkanų atitinkamų institucijų bendradarbiavimą mes paremėme Kosovą, e, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kad jos galėtų sustiprinti savo atsparumą e, e, prieš kibernetinės atakas ir, ir išpolius. Komisija taip pat ir toliau rems regioninę programą, kurią inicijavo Europos taryba, kurios tikslas yra užkirsti kelią e, naudoti e, neteistai e, gautas pajamas, panaudojant kibernetinius išpuolius. Kovojant su dezinformacija 2017 metais išorės veiksmų tarnyba sukūrė savo vakarų Balkanų darbo grupę, ji panašiai anksčiau veikusią vakarų, e, rytų e, darbo grupę. E, dezinfor... Šis darbas taip pat leidžia geriau suprasti, kaip dezinformacija yra skleidžiama regione. Kovojant su neteisėtų finansavimu, draugė su CEPAL ir UNDC, e, kovojame su e, pinigų plovimu e, pietričių Europoje. Be to, draugė su savo partneriais mes priėmėme sprendimą sustiprinti bendradarbiavimą ir padėti partneriams finansiškai kovojant su šiais nusikaltimais. Europolas, Eurojustas, Sepol, e, pakrančių ir sienų apsaugos agentūra dirba su vakarų e, Balkanų partneriais. Ir e, tai yra labai svarbus elementai, kovojant su šiomis sudėtingomis saugumo grėsmėmis. Europolas e, turi operatyvinės e, veiklos sutartis su Albanija, e, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją, Hercegoviną ir kitomis valstybėmis. Kosovo yra prioritetinės Europolo partnerių siekiant formalizuoti strateginio lygio bendradarbiavimą. Neužilgo e, du pareigūnai e, bus nusiusti dirbti į Serbiją ir Albaniją. Eurojusto bendradarbiavimo sutartis jau egzistuoja su e, Juotkalnyje ir buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Teisingumo ministrų posėdyje buvo pasirašyta taip pat sustarimas e, su Albanija. Kalbant apie e, sienų ir e, pakrančio apsaugos agentūros veiklą, yra pasirašyti sustarimai su Serbija, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedo, Makedoniją ir Albaniją dėl pajėgų statuso <clears throat> Šitie sustarimai leis pareigūnams turintiems e, vykdomasias galės veikti tose šalyse e, prie jų sienų su ES. Komisija taip pat e, skatina koordinuoti nacionalinių sienų, pasienio tarnybų veiklą E, steigiant nacionalius centrus, tokie centrai e, jau e, egzistuoja dviejose valstybėse, ketinama vieną iš tokių centrų atidaryti ir Serbijoje, iki, tai padaryti iki 2020 metų. SEPOL agentūra taip pat darbinė tvarka bendradarbiauja su visais mūsų vakarų Balkanų partneriais, leidžia pareigūnams iš tų šalių dalyvauti e, SEPOL rengiamuose kursuose. Ketiname ir toliau šį darbą tęsti. Baigiant, e, kaip e, galite pamatyti iš šios trumpos apžvalgos mes tengiamės padėti Vakarų Balkanų partneriams, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu kibernetinėmis e, grėsmėmis ir šis darbas per pastarą laikotarpį buvo smarkiai sustiprintas. Daug e, ko yra jau pasiekti, tačiau e, teismas šią prasme yra abiejų krypčių. Mes raginame savo partnerės sustiprinti savo pastangas, kad uh, drauge pasiektume e, stipresnio saugumo tikslą šiame e, regione. E, dirbdami drauge mes daug efektyviau galėsime sustaroti su šiais iššūkiais. Mūsų pastangos ir toliau šią linkme tęsis, stengsime užtikrinti, kad mūsų planai būtų E, tinkamai įgyvendinti visose tuose svarbiausiose srityse, kurias aš išdėščiau jums vieną po kitos. Ta ir ketiname toliau daryti. Dėkuoju komisijos nariui. Kolegos, ar turite pasisakymų pirmiausia? Pradėsim nuo Robertus. Ačiū ačiū komisijos nariui už tai kad atvyko pas mus pirmadienio vakarą į strasbūrą kad aptartų šiuos klausimus norėčiau padėkoti jums kad atvykote ir į mūsų komitetą šių metų pradžioje vyko aukščiausio lygio susitikimas tarp ES vadovų ir Vakarų Balkanų šalių vadovų buvo nuspręsta stiprinti darbą kovojant su terorizmu, taip pat kovojant su smurtiniu ekstremizmu. Tai yra labai svarbu tiek ES, tiek Vakarų Balkanams. Žinoma, reikia tęsti bendradarbiavimą ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu, taip pat su migracija ir pasirūpinti sienų valdymu. Parlamentas patvirtino komisijos metinį pranešimą dėl Serbijos, Albanijos, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Jotkalnyjos. Tačiau daugiau reikia nuveikti. Mums reikia labiau klestinčio vakarų Balkanų regiono. Ir mūsų svarbiausias prioritetas turėtų būti teisės viršenybės įtvirtinimas, kova su korupcija, organizuoto nusikalstamumu. Tai yra mūsų frakcijos prioritetas nes vakarų Balkanų šalis turėtų būti pagrindiniai mūsų partneriai kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Komisijos nariai, jūs minėjote veiksmų planą dėl ginklų, kuris buvo patvirtintas Londone. Galbūt galėtumėte mums detaliau pakomentuoti šį veiksmų planą. Ir šalis, per kurias ginklai patenka į ES. Prieš keletą savaičių lankėmės e, Romoje, Gvardiją de Finansą ir išgirdome, kad e, iš tiesų šiuo metu e, labai daug yra grėsmių susijusių su narkotikų kontrabanda iš Albanijos į ES. Gal turėtumėte detalesnės informacijos apie galutinius vadinamosius klientus? paskirties šalyje. Galbūt jūs žinote apie tinklą, kuris e, ženg, peržengia Šengeno sienas. Ir gal galėtumėte pakomentuoti e, veiksmų planą dėl ginklų. Ačiū. Ačiū Roberta Michalboniai, prašom. Ačiū komisarė už, už kalbą, už visas pastangas stiprinant bendradarbiavimą tarp ES ir Vakarų Balkanų. Aš turiu tris klausimus. Pirmas yra susijęs su jūsų Vakarų Balkanų ateities vertinimu. Šiame regione daugėja grėsmių, grėsmių susijusių su organizuotų nusikalstamumu, narkotikais, narkotikų kontrabanda, terorizmu. Mes turime duomenų, turime įrodymų, kurie akivaizdžiai rodo, kad Vakarų Balkanai yra pati pavojingiausia zona esanti šalia ES sienų. Kitas mano klausimas yra susijęs su jūsų Rusijos galios vertinimo. Aš dabar nekalbu apie politinius klausimus. Kalbu apie organizuotą nusikalstamumą. Kaip jūs vertinate dabartinę padėtį Vakarų Balkanuose? Ir trečias mano klausimas yra susijęs su kibernetiniu saugumu. Jūs minėjote e, tinklo saugumo direktyvą. E, yra galimybių užtikrinti stipresnį bendradarbiavimą, pasitelkia taip pat ir Enisa ir kai kurių vakarų Balkanų šalių atstovus, tačiau neaišku, ar Enisa gali kviesti šių šalių atstovus stabiliam ir testiniam bendradarbiavimui kaip mes galėtume sustiprinti tokį darbą. Dėkuoju, Birgit Sipel. Ačiū už pranešimą. Norėčiau stelkti dėmesį į keletą konkrečių klausimų. Pradžioje jūs paminėjote užsienio kovotojų skaičių išvykstantį iš Vakarų Balkanų šalių ir grįžusiųjų procentą. Gal galėtumėte pasakyti, iš kur gaunate tuos skaičius iš e, vakarų šalių, Balkanų šalių e, policijos e, ar iš kitų šaltinių. Toliau apie grįžtančius asmenis kalbant ir apie tai, kad jie daro nusikaltimus. ES skiria lėšas radikalėjimo prevencijai Todėl reikėtų vengti galimo asmenų radikalėjimo. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ar yra konkrečių ES finansuojamų projektų, kurių tikslas būtų užkirsti radikalėjimui kelią. Jūs taip pat sakėte, kad šios šalis yra tarsi atviros duris į ES, per kurias atvyksta nusikalteliai, kontrabandininkai ir panašiai. Taigi būtina su šiom šalim bendradarbiauti, tačiau aš manau, kad svarbiausia yra užtikrinti ES saugumą. Kitas dalykas yra tų pačių šalių saugumas. Ir kodėl taip išplitęs nusikalstamumas tose šalise yra. Viena pagrindinė priežastis galėtų būti ekonominė ir socialinė e, situacija tose šalise. Jie labai skiriasi nuo ES situacijos. Aš nesakau, kad nusikaltelių nereikėtų bausti. Tai yra būtina, tačiau reikia ieškoti ir ilgalaikio sprendimo. Reikia pasirūpinti ekonominę ir socialinę e, situaciją. Ja reikia gerinti. Taigi, kaip būtų galima pagerinti ekonominę ir paprastų asmenų e, situaciją. Saugumas yra ne tik mūsų interesas, jis turėtų rūpėti ir vakarų Balkanų šalims. Ar planuojama e, bent jau, ar jūs keliate ekonominės situacijos klausimą, bendradarbiaudami su kolegomis Vakarų Balkanų šalise? Ačiū. Pirmininkai, pirmiausia, noriu padėkoti Sarui Džiulianui už komisijos veiksmų pristatymą šioje regioninėje erdvėje, kuri yra mums labai svarbi. Jis pristatė tam e, tikrą faktų suvestinę, ragindamas e, labai aiškiai bendrabiauti, siekiant pirmiausia užtikrinti vakarų Balkanų saugumą, tačiau taip pat ir ES stabilumą. Tuo pačiu metu noriu nuširdžiai už tai padėkoti ir taip pat kaip ir komisijos narys, aš labai už tai vertinu agentūrų veiksmus e, vietose plečiant savo kontaktų tinklą, Europolo pastangas, taip pat siekia pagerinti e, Frontexo veikiančias e, sistemas, e, kartu pagernant Vakarų Balkanų gyventojų saugumą. Visomis šiomis priemonėmis galima veiksmingiau atremti tos <clears throat> iššūkius, kurie buvo e, minėti, tai yra kova su nusikalstamumu, e, narkotikų prekyba, prekyba žmonėmis, ginklų prekyba, taip pat kovoti su teroristinėmis grėsmėmis. Iš dalies aš norėčiau pakartoti kolegos e, Michalobonį klausimą dėl mūsų veiksmų poveikį <clears throat> regioniniu mastu, e, galbūt e, ir kitos valstybės siekia daryti atinkamą įtaką, tokios valstybės kaip Rusija, Kinija, turiuomenyje, e, Kinijos siekia atgaivinti šilko kelią, <clears throat> taip pat ir Rusijos e, politiniai e, žaidimai, kuriais bandoma tam tikrą prasme konkuruoti su ES pasitelkiamais veiksmais. Ar jūs, ponė komisijos nary, e, galėtumėte savo atsakymę E, paminėti, kokiais veiksmais, e, kultūriniais ar kitokiais e, aspektais grindžiamais veiksmais mes bandome kovoti tose galios žaidimuose vakarų Balkanuose. O kalbant apie kovą su terorizmu, mums yra labai svarbus vietos institucijų vietos veikėjų vaidmuo e, kovojant su radikalėjimo plitimu, su terorizmu apskritai. Ar e, jūsų veiksmuose, kurie yra skirti Vakarų Balkanui, yra skirimas tam pakankamas dėmesys? Romoje Frans, mėly kolegos, kadangi mūsų laukia balsavimai, dar leis pasisakyti Romeo Franz, Jo Weidenholzer ir Kornelija Ernstu, po to suteiksime galimybę komisijos nariui atsakyti. Ačiū. <clears throat> Ačiū komisijos nariai už jūsų pateiktą informaciją. Noriu užduoti štai e, kokį klausimą. Vis dažniau e, gauname informacijos apie tai, kad pažeidinėjimo žmogaus teisės, ypač e, Romų. Noriu paklausti, ar jums apie tai yra <clears throat> žinoma Taip pat vis daugiau neigiamas informacijos sulaukime dėl e, homoseksualų, transseksualų teisų pažeidinėjimo, ypač e, taip pat ir dėl teisės, teisės valstybės principų laikymosi Bosnijoje ir Hercegovinoje, e, kurios visuomenė yra daugia kultūrė. Ir būtent mažumų atžvilgių teisės viršinybės principai ne visuomet galioja Taip pat noriu paklausti, ar jūsų manimų teisinis saugumas tose šalise pablogėjo ar ne ir kokiais būdais, kokiamis priemonėmis galėtume sustiprinti teisės viršinybės principų taikymą Vakarų Balkanuose. Jo Vaidenholzer. <clears throat> Trumpą klausimą noriu užduoti. Kokia situaciją, kalbant apie pabėgėlius. Turime žinių apie tai, kad Šiaurės Bosnijoje, Velkagladušė vietovėje vyksta prekyba žmonėmis ir kiti baisus dalykai. Noriu paklausti, ar jūs esate gavęs atitinkamos informacijos ir kaip vertinate ją saugumo požiūriu. Ačiū jo, dabar Kornelija Ernst. Ačiū komisijos nariui. Man e, kyla tam šiek, šiek tiek e, tam, tam tikras galvos skausmas, kuomet kalbame apie vakarų Balkanų šalis, nes jų išsivystymo lygis skiriasi. <clears throat> Nes, e, pavyzdžiui, čia reikia lyginti Serbiją, Sloveniją, Kroatiją su Kosovu arba Bosnija Hercegovina, tai nėra tikros valstybės. E, taigi, kokiu veiksmu ėmėtės e, siekdami dėkti kovos su terorizmu priemonės ir skirti pakankamą dėmesį socialiniams aspektams, kurie taip pat yra labai svarbus stiprėjant e, teroristinėms nuotaikoms ir judėjimams. Kalbant apie teisės viršinybę, man taip pat kyla labai e, rimtas susirūpinimas, kalbant apie Makedoniją, nes Makedonija yra šalis, kurioje per metus nuo 100 iki 150 milijonų e, eurų apyvartos e, sudaro korupcinės lėšos, buvęs premjeras Grojevskis buvo dėl korupcijos nuteistas dviejų metų laisvės atimimo bausme ir e, staiga jam suteikiamas politinis prieglopsis dar nepra, neįsigaliojus laisvės atimimo bausmiai puikioje šalyje Vengrijoje, <clears throat> užtarus ponui Orbanui. Noriu paklausti, kaip e, sėkmingai mes atitinkamas strategijas galime įgyvendinti, kuomet pasitaiko štai tokių atvejų, kuomet e, pati ES arba jos valstybė narė Vengrija nesilaiko e, teisės viršenybės principų ir suteikė prieglopsti nusikaltelėms šiuo atveju ar paramą. Tai yra labai rimta problema. Antra problema yra priekyba žmogaus organais, e, kuri vyksta, kuri vyksta Kosovai, ypatingai vaikų organais. E, <clears throat> ar įmamasi kokiu nors veiksmu, kovojant su šiuo reiškiniu, e, konkrečių kokiu nors veiksmu, nes visus kitus aspektus jau minėjo kolega Romero Franz dėl mažumų teisų, aš taip pat prisijungiu prie jo klausimą. Ačiū. Ačiū kolegos tikrai vertėja pasikvies komisijos narį. Diskusija apie Vakarų Balkanus, nes tikrai yra įdomi. Gal vieną dalyką dar norėčiau pridurti. Daugelį uh, uh, uh, Teisingumo vidaus reikalų tarybos posėdžių, kito, kitose tarybos posėdžių nemažai dėmesio skiriama padėčiai vakarų Balkanuose. Galbūt čia norėčiau atkreipti dar kartą dėmesį į ponios Zipil klausimą. Kaip būtų galima paskatinti teigiamus socialinius ir ekonominius uh, <clears throat> pokyčius tose šalise, siekiant kartu kovoti ir su organizuotu nusikalstamumu. Ar <clears throat> jūsų nuomonė galima būtų tą problemą įspręsti pasitelkus socialinius, ekonominius aspektus ar e, korupcijos ir nusikalstamumo šaknis slypi kažkur kitur, nes manau, kad e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžius e, šis klausimas tikrai yra labai dažnai svarstamas. Ačiū. E, taip pat ir jūsų pastangas e, svarstančios klausimus. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad reikia dėti daug pastangų siekiant uh, plėtoti partnerystę su vakarų Balkanų šalimis ir apriepiant įvairius klausimus, kuriuos minėjau savo žaginėje kalboje ir e, tuos aspektus, kuriuos minėjote savo klausimuose. Galbūt aš norėčiau apsiriboti dviem bendro pobūdžio pastebėjimais. Vienas yra susijęs su parama šio regiono socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, siekiant stiprinti saugumą ir e, kitas aspektas tai yra išorės veikėjų įtaka. Apie tai daugelis taip pat minėjote, iš tiesų egzistuoja tam tikras e, tarpusio santykis priklausantis nuo atskirų šalių ir e, nuo aplinkybių tarp e, socialinės ekonominės padėties ir tam tikrų nusikalstamumo formų egzistavimo. <clears throat> Ir tai yra labai glaudžiai susiję šia klausimai su mūsų vystomu saugumo dialogo tema. Mes remiame socialinę ekonominę regiono e, plėtrą, e, pasitelkę sustiprintą investicijų strategiją Vakarų Balkanuose, siekdami tikslingai plėtoti e, privatų sektorių, smulkų verslą, skatinti bendarbiavimą mokslinio tyrimų, inovacijų srityje, dėkdami prekybą skatinančias ir lengvinančias priemonės ir daugiau dėmesio skirdami būtinybė visame regione paskatinti užimtumo ir socialinės politikos reformas ir tai yra ta pagrindinė mūsų pastangų ir veiksmų e, kryptis, kuri glaudžiai susijusi ir su mūsų pastangomis saugumo stiprimo srityje. Nesu sociologijos e, studijavęs, galbūt tik truputėlį, tačiau tikrai negalėčiau pasakyti, kad egzistuoja kažkokios ypatingos aplinkybės vakarų Balkanuose E, kad e, e, galėtume teikti, jog socialinė, <clears throat> socialiniai ir ekonominiai pokyčiai negalėtų ar darytų mažiau įtakos kovai su nusikalstamumu. Kalbant apie pašalinę įtaką, manau, kad regionas tikrai pernelyg daug tokios įtakos jaučia. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes glaudžiai bendarbiaujame saugumo srityje su šiomis šalimis. Daugelis iš jūsų minėjo, kad tikrai juntama didžiulė Rusijos įtaka, jos kišimasis atitinkamai e, e, teikiant ir e, finansinę paramą visame regione kai kur labai tikslingai tai yra daroma siekiant užkirsti kelią vykdomų reformų procesui, kurį mes ES skatiname, taip pat e, siekiant e, užkirsti kelią toms šalims integruotis į vakarų institucijas, NATO ir kitas e, Taip pat e, tas dezinformacijos e, skleidimas interneto erdvėje yra labai svarbus. Tačiau ne tik Rusija vykdo savo įtaką ir Kinija savo pinigais e, stiprina savo įtaką regione, daug investicijų ateina iš Kinijos, ne tik investicijų į fizinę infrastruktūrą, labai didelio masto investicijos vykdomas į informacinius tinklus, ryšių tinklus. Mes apie tai žinome savo žvyrėje kalboje, minėjau apie tai, kad e, įtaka iš išorės e, yra susijusi taip pat ir su salafizmu bei vahabizmu. Tai yra taip pat juntama ir mes e, tą pastebime, turime suvokti, kad to regiono bendruomenės, visuomenės priima tokio pobūdžio įtaką. E, todėl turime dėti visus pastangas, kad e, šią įtaką nestiprėtų ir e, neradikalėtų tų šalių visuomenės. <clears throat> Būtent dėl šios priežasties aš tikrai labai palankiai vertinu galimybę aptarti ir saugumo aspektus susijusius su šiais reiškiniais ir aplinkybėmis. Dabar sakysiu į konkretesnius klausimus dėl ginklų Londono procese buvo užsibriežti tam tikri nauji ateitį nukreipti tikslai, tačiau taip pat esamas komisijos pradėtas procesas ir mes kitų metų pradžioje atitinkamą apžvalgą paskelbsime. Tikiuosi, kad e, galėsime konstatuoti, kad padėtis šiek tiek pagerėjo dėl ginklų, tačiau aiškiai e, juntamas tarpusavės sąsajos e, prekybos ginklų iš vakarų Balkanų, iš vakarų Balkanų <clears throat> į e, Europos Sąjungą, nes, pavyzdžiui, e, galim pateikti pavyzdžių apie tai, kaip iš vakarų Balkanų mm, granatų atsirasdavo prekyboje, galima daugiau tokių pavyzdžių pateikti. Dėl tinklų turbūt niekas nenustebote, dėl mano pastabos, kad visoje Europoje nemaža, nemažą grėsmę kelia iš Albanijos kilęs organizuotas nusikalstamumas ir tai ne tik problema Romoje ir ne tik tose šalise, kurios geografinių požiūrių yra netoli nuo vakarų Balkanų. Ši problema priepia didesnį šalių skaičių, kalbant apie kovą su visuomenės radikalėjimu. Taip mes puikiai suvokime būtinybę šią problemą spręsti. Būtent dėl šios priežasties mes e, e, pradėjome gyveninti nemažai bandamųjų projektų Albanijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje, Kosove, Makedonijoje, Serbijoje, siekdami bendradarbiauti su vietos institucijomis, kurios betarpiškai palaiko ryšius su pažeidžiamomis visuomenės e, grupėmis ir būtent tokiu požiūriu mes vadovavome savo priemonės įgyvendindami dėl e, kibernetinių nusikaltimų, nusikaltimų kibernetinėje erdvėje, e, e, ne vien apie e, melagingas naujienas reikia kalbėti, apskritai reikia kalbėti apie iššūkius, su kuriais susidarime kibernetinėje erdvėje dėl organizuoto kibernetinio nusikalstamumo stiprėjimo Europos Sąjungoje ir nemažai tokių kibernetinių nusikalstamų grupuočių yra įsikūrusios būtent šiame regione ir būtent dėl to mes siekime stiprinti e, tų šalių pajėgumus kovojant su kibernetiniais nusikaltimais ir e, vykdome atitinkamą bendravimo programą. Esame užsibrėžę konkrečius tikslus, stiprindami kibernetinį saugumą, kovodami su e, kibernetiniu nusikalstamumu ir E, ENISA agentūra čia labai svarbu vaidmenį atlieka. Nemažai klausimų buvo užduota dėl teisės viršenybės principų taikymo. Žinoma, teisinės valstybės principai, kalbant apie stojimą Europos Sąjungą, procesą yra ypatingai svarbus ir pažanga šioje srityje yra ypatingai svarbi. Uh, ES integracijos sustarimo proceso kontekste ir būtent e, dėl to mes labai atidžiai stebime, siekime, kad tose šalise būtų veiksmingos viešojo. Viešos valdžios institucijos nepriklausomi ne teismai galėtų veikti, mažumos, žodžio laisvė būtų gerbiama. Pastarojos pažangų ataskaitos buvo pavasarį e, paskelbtos, būsimose pažangos ataskaitose bus labai išsamei e, šios rytis vėl įvertinamas ir nagrinėjamas. Ir e, jeigu kiltų kokių nors papildomų problemų klausimų, mielai prie jų grįžtume. Na, paskutinis galbūt mano klausimas, e, <clears throat> kurį norėčiau atsakyti, buvo šiek tiek suktokas. Aš tik norėjau Veros Jūrovas savo kolegės komisijoje vardu ir savo vardu pasakyti, kad e, palankiai vertiname tą aplinkybę, kad po ilgų diskusijų praėjusios savaitės pabaigoje e, Teisingumo ir Daus reikalų taryboje sugebėjome sustarti dėl to, kad reikia pradėti diskusiją su Europos parlamentu dėl elektroninių įrodymų. Ir tikiuosi, kad artimiausių metų tos diskusijos prasidės, nes tai tikrai labai svarbis rytis, kuri kelia nemažai ginčytinų klausimų, tačiau skaitmeninėje skaitminių laikmečių nusikalstamumas nesustoja ties valstybių sienomis, todėl privalome ieškoti veiksmingų būdų, kad galėtume bendromis pastangomis kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu. Ačiū už dėmesį. Was it Cornelia? Did you? Which one? Do you remember Cornelia's? The Dėkui, nebandau išvengti klausimų. Manau, kad atsakiau apie socialinę raidą ir teisės viršenybę. Dėl prieglapščio e, aš į jūsų klausimą neatsakiau. E, komisijos narys Timermansas apie tai yra kalbėjęs, o dėl jūsų paskutinio klausimo atsakysiu jums raštu. Dėkuoju, e, komisarė, ilga ir smulkmenišką diskusiją. Dėkui. Tik priminsiu, kad e, komisaras sugrįž e, vasario 19 dieną, e, apsvarstysime nemažai kitų dokumentų susijusių su saugumu, teroristiniu turiniu internete ir taip toliau. Taigi ačiū Džiulienai jums, ačiū Džiana. E, ačiū kolegoms už protingus klausimus. Dabar pradėsime balsuoti. Kolegos, e, prieš pradant balsuoti aš norėčiau minutėlę padaryti pertrauką. E, pasižiūrėkite, ar visi turite balsavimo korteles. Susiraskite jas. Balsuosime vien tik tai elektroniniu būdu. Čia pakaitinių narių dėliai taip darome. Po minutės tęsim darbą. Okay, colleagues, um, if everyone is ready, we can begin with the votes. Does anyone not have their... Kolegos, jeigu visi pasiruošę, pradėsime balsuoti. Prisipažinkit, ar e, kas esate pamiršę balsavimo korteles. E, pridėsime nuo dokumento apie dirbtinį intelektą ir robotiką. E, Michal Boni yra pranešėjas. Ar norėtum ką nors pasakyti trumpai? Uh, Trumpai noriu tik tai padėkoti visiems kolegoms šešėliniams pranešėjams, nes e, gerai padirbėjome, pasiekėme gerų kompromisinių pakeitimų, tik noriu pasakyti, kad kars nuo karto ateityje teks grįžti prie dirbtinio intelekto ir diskusijų diskusijų apie tai, nes po 90 mėnesių tos diskusijos turbūt ir kitokios bus. Taigi dėkoju visiems bendradarbiams ir šešėliniams pranešėjams. Tvarka. Dėkui, Mikal. Tau įtartinai mažai matau žmonių salėje, bet vis tiek turime balsuoti. Turime balsuoti vis tiek. Pirmas kompromisinis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne, dar norite balsuoti, prašom. Ar visi jau atsibudote dabar balsuoti baigiame? Pritarta. Antrasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Monika, jeigu išimtumėt kortelę, būtų gerai. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 24 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ketvirtasis, penktas kompromisnis. Prašom balsuoti. E, pirmininkas pasteiso. Ketvirtasis. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta penktasis kompromisnis. Balsuojame. Balsavimas baigtas, pritarta 38 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 41 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šeštasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Septintasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Aštuntasis kompromisinis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 58 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 61. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 62 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. Devintasis kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Dešimtasis kompromisinis Balsuojame. Baigiame. Pritarta 67 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta 70 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame pritarta. 73. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas 75. Prašom balsuoti. Pusamės baigtas. Atmestas 76. Balsuojame. Baigiame. Nurodomasias dalis, pirmasis pakeitimas. Balsuokime. Baigime balsuoti pritarta. Antrasis pakeitimas. Balsavimą baigiame. Pritarta. Konstatuojamos dalys. Trečiasis pakeitimas. Pradedame balsuoti, baigiame, pritarta ketvirtasis, balsuojame, balsavimas baigtas, pritarta. Penktasis pakeitimas balsuojame, baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, prieš nėra, vienas susilaikęs. Sveikiname poną Bonį. Dabar turime balsuoti dėl statuso sustarimo su Albanijos Respublika. Ar nori pranešėjas ką nors pasakyti? Atrodo, kad ne. Laukiu balsavimo sąrašo. Yra tik vienas e, pakeitimas, pirmasis straipsnis. E, ir pirmasis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. Ir dabar gautinis vardinis balsavimas prašome balsuoti. Ar visi balsavote balsuoti baigiame? Pritarta 28 už, 3 prieš, nėra susilaikiusių. Kitas mūsų pranešimas dėl teisių ir vertybių programos įkūrimo. Pranešėja ponė Valero. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti šešėlinės pranešėjams ir taip pat kitiems komitetams, kurie buvo įsitraukę šitą didelį darbą. Taigi iš tikrųjų visiems labai ačiū. Dabar 66 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Biudžeto pirmasis. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Biudžeto antrasis. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Pirmasis kompromisnis. Prašome balsuoti. Baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisnis. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisnis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtasis kompromisnis. Prašome balsuoti. Baigiame. Pritarta. Penktasis kompromisnis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Kompromisnis šeštas A pakeitimas. Balsuokime. Baigime balsuoti pritarta. 6B kompromisnis. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Septintasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Devintasis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta 46 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta 47. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. FAM 33. Atsiprašau, atkrito Jūri 20. O taip pat atkrenta. Dėkui Monika. Biudžeto komiteto 17. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. AFKO 36. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 48. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. AFKO 37. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Kult 40. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. FAM 34. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta kult 41. Balsuokime. Baigiame. Pritarta kult 42. Balsuokime. Baigiame. Pritarta 49 ir AFKO 38 tapatus. Balsuokime. Baigiame balsuoti, pritarta. 50 ir AFKO 39 tapatus, prašom balsuoti, baigiame balsuoti. Pritarta. 51 ir AFKO 40 tapatus, prašom balsuoti, baigiame. Pritarta. Kult 43. Ne, nereikia jo 52 pakeitimas balsuokime. Baigiame. Pritarta. 53 ir AFKO 41 identiški. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. FAM e 38. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. AFKO 42. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. FAM 39. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. AFKO 43 ir Jūri 22, abu identiški, balsuokime, baigėme balsuoti, pritarta. Penkiasdešimt septintas, AFKO keturiasdešimt ketvirtas, e, biudžeto dvidešimt pirmas ir kult keturiasdešimt penki, visi identiški balsuojame, baigėme balsuoti, pritarta. 58, FK 45, Kult 46 identiški, balsuojame, baigiame, pritarta. 59, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 60, Afko 47, identiškai balsuokime. Baigiame pritarta. 61, Afko 48, Kul 47 draugė. Baigiam balsuoti, pritarta. Afko 49, prašom balsuoti, baigiame. Pritarta. Biudžeto 22 balsuojame. Baigiame. biudžeto 22. E, ne, nežinau dėl kokių priežasčių, bet turime iš naujo balsuoti dėl e, biudžeto 22 pakeitimo. Nežinau dėl ko, bet turime tai padaryti, reikia iš naujo pabalsuoti dėl kažkokios techninės priežasties. Prašyčiau dar kartą balsuoti. Pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti jam pritarta. Ample 28, prašom balsuoti. Aparatūra nesuveikė. Ir dabar balsuoti baigiame. Pritarta dabar 62 Ample 29, jie identiški balsuokime. Baigiame. Pritarta Kult 48. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Aštuntasis kompromisinės balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 64 ir AFKO 51. Tapatus, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Kult 64 dabar. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta jam. Tada Ample 31. Balsuokime. Baigiame. pritarta. Biudžeto 32. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Biudžeto 33. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Ample 32, tiesą sakant, jis tapatus kaip biudžeto 33, dabar e, biudžeto 34, MPL 34. Balsuojame, baigiame balsuoti, pritarta. Biudžeto 35, MPL 35, tapatus balsuokime, baigiame, pritarta. Kult 66, balsuokime. skamba kaip roko grupė. Balsavimas baigtas, pritarta. Kult 65 balsuojame. Baigiame. Pritarta. Kult 2. Balsuokime. Baigiame atmestas kult trys iš nurodomųjų dalių. Balsuoti baigiame. Atmestas. Konstatuojamosios dalys. 68 pakeitimas balsuokime. Baigiame. Pritarta. Biudžeto ketvirtasis balsuokime. Baigiame pritarta. Einame dabar prie šeštosios konstatuojamosios, e, 4b konstatuojamoji, nauja, šeštas pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti, pritarta. Dabar kult dešimtas pakeitimas, balsuokime. Baigime balsuoti. Pritarta. 97 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame. Pritarta. Devintasis pakeitimas. Balsuokime. Baigime. Pritarta. Kult 14. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. FAM 9. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 110 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. pritarta. Dabar 111. Ne, dėl jo nebalsuokime. Tai dabar Ample 12. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 112 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti, pritarta. 113. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 11 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. AFKO 9. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Jūri 8. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 114 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame Mes tas MPL 14, prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Kult 17. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 14. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 120. Balsuokime. Baigime balsuoti. Pritarta. Ample 16. Prašom balsuoti. Baigime. Patvirtinta. Biudžeto 8. Balsuokime. Baigėme balsuoti pritarta. Praleidome biudžeto devintą. Atsiprašau, sako pirmininkas, biudžeto devintasis. Balsuokime. Balsavimas baigtas, pritarta 19 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Biudžeto dešimtasis balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta 126 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kur 22 balsuokime. Baigiame. Atmestas. Jūri 12. Balsuokime. Ne. Vis tik tai dėl biudžeto 11 reikia balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta. Jūri 12 balsuojame. Pritarta. 20 balsuokime. Baigiame. Pritarta. 21 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Afko 18. Prašom balsuoti. E, tapatus jis buvo. Baigiame balsuoti. Nesam tikrai, reikia balsuoti, taigi balsuokim vis tiek baigėme balsuoti. Bet kuriuo atveju balsuojame, nors ir tapatus jie. Nes mano balsavimo sąraše tie balsavimai atskiri, tai balsuojame dėl visako. Taigi, AFKO 18. Ar visi balsavote, dabar balsavimas baigiamas, e, labai aiškiai pritarta dabar už visą tekstą su pakeitimais vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 25 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Sveikinu pranešėją ir visus kitus pranešėjus. Labai ačiū. Perėsime prie kito. Ačiū kolegos už greitą darbą, gan sparčiai judame į priekį. Toliau kaiminystės vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas. Pranešėja yra Barbara Spinelli. Barbara, ar norėtum ką nors pasakyti prieš balsavimą? Jeigu ne, pereisime prie balsavimo. Ačiū, Barbara. Tuoj gausiu balsavimo sąrašą. Pradėsime. 80 pakeitimas balsuokime. 80. Visi spėjo balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 87. Pradedame balsuoti. Atsiprašau kolegos. Devintas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 87 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 88 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 89. Baigiame. Patvirtintas. 15. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 90. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 16. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 91. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 92. Baigiame balsuoti. Atmestas. 93. Baigiame balsuoti. Atmestas. 17 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas 94. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Geras pasiūlymas nuo 95 iki 18. Minutėlė nuo 95 iki 106. 95. Nuo 95 iki 202. Dėl visų pakeitimų balsuojame kartu. Minutėlę. Jau būtume ir pabalsavę. Nuo 95 iki 100 pradedame balsuoti. Nuo 95 pakeitimo iki 100. Baigiame balsuoti. Atmesta. 101 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 102. Baigiame balsuoti. Atmestas 103. Baigiame. Patvirtintas 104. Baigiame. Atmestas 105. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas 18. Baigiame. Patvirtintas 106. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 107. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 108. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 109. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. 111 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. 11 kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 22 pakeitimas. Balsavimas baigtas, atmestas. 23 pakeitimas, balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. 114. Baigiame balsuoti. Atmestas. 115 pakeitimas. Balsuokime. Balsavome dėl 115, baigtas balsavimas, patvirtintas nuo 24 iki 118. Balsuojame dėl visų pakeitimų kartu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 119. Baigiame balsuoti. Atmestas. 120. Baigiame. Patvirtintas 121. Baigiame. Atmestas. 122. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. 27 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 28. Baigiame. Atmestas. Nuo 29 iki 32. Kartu balsuojame. Ne. Kągi dėl 29 pakeitimo balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 30. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas 31. Baigiame. Atmestas. 32. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. Ar dėl kitų galime balsuoti kartu nuo 33 iki 100? Nuo 33 iki 36. Kągi, dėl 33 tuomet atskirai balsuojame. Na, stengiuosi, stengiuosi. Baigiame balsuoti. Atmestas. 34. Baigiame. Atmestas 35. Baigiame. Patvirtintas 36. Balsuojame dėl 36 pakeitimo. Baigiame. Priimta. 37. Baigiame. Patvirtintas. Jūs ten daug skambinate. Kągi, bet kuriuo atveju balsavimas baigtas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 38 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 39. Baigiame. Patvirtintas. 123. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 124. Balsuoti baigiame. Patvirtintas 125. Baigiame balsuoti. Atmestas. 40. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas 41. minus 1. Balsavimas baigtas, atmestas. 42 pakeitimas. Balsuokime. Nu, turite balsuoti, kolega, kaip jums ir sako Birgit. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 43 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 44. Baigiame balsuoti. Atmestas. 45 e, dėl visų kitų kartų. Ar pritartumėte? Kągi, 45 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 46. Baigiame. Patvirtintas 47. Baigiame. Patvirtintas 48. Baigiame. Patvirtintas 49. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas 50. Baigiame. Patvirtintas 51. Baigiame. Patvirtintas 52. Balsuokime, baigiame. Patvirtintas 53. Baigiame. Patvirtintas konstatuojamosios dalis. Pirmas. Baigiame. Patvirtintas 54. Baigiame. Atmestas. 55. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. Toliau. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. Šešiasdešimtas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. Trečias pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. 61. Baigiame. Patvirtintas. Antras kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. Beveik baigiame. Trečias kompromisinis pakeitimas. Baigiame. Patvirtintas. 63 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 65. 65 pakeitimas. Balsuokime. Atsiprašau, sako pirmininkas 65. Baigiame atmestas ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Penktas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas septintas kompromisinis pakeitimas. Baigiame. Patvirtintas dešimtas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas 79. Baigiame. Atmestas. Vienuoliktas. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtintas ir galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjo balsuoti? Balsuoti baigiame. 22 už, 11 prieš, susilaikiusių nebuvo. Sveikiname Barbarą. Dėkoju kolegos už kantrybę. Greitai judame į priekį. Kągi pereisime prie ES prieglopščio agentūros. Pranešėjas yra Peter Niedermüller. Ar norite pasisakyti? Ne. Ačiū už darbą, pereikime prie balsavimo. Iš tiesų visi sunkiai dirbote, gan sparčiai balsuojame. Ačiū Jums už kantrybę ir darbą. Ar turime balsavimo sąrašą? Pirmiausia, 12 pakeitimas. Ačiū, Piterim. Balsuosime dėl pakeitimų bloko. Taigi balsuojame dėl viso pakeitimų bloko. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas 31 už, 2 prieš, susilaikiusių nebuvo. Taigi balsuosime dabar dėl pakeisto teksto. Ne? Atrodo, kad visi atkrenta. Taip ir yra. Kągi, galutinis balsavimas. Balsuojame dėl, pakeisto, dėl teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ir balsa, balsuoti baigiame, jeigu visi spėjo balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtintas 30 už, 2 prieš. Susilaikiusių nebuvo ir balsavimas dėl dėrybų tasos, dėl naujų įgaliojimų ir dėrybų komandos sudėties. Pagal 73 taisyklę balsuokite atsargiai. Balsuokime, kolegos. Ar visi balsavo? Mums reikia daugumos, baigiame balsuoti. 30 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Rasime tuos tą, kuris balsavo prieš. Sveikinu Piterį. Jūs gavote absoliučią daugumą, taigi sveikiname. Well, it has to be every single person. without because one person voted against? Yes. Colleagues, um, kolegos, noriu pasikonsultuoti. Lūktelėkit truputėlį. Aš e, pas, noriu pasikonsultuoti su pranešėju, ar jis norėtų pakartoti balsavimą, nes E, buvo vienas balsas prieš ir vienas susilaikęs. Mums reikia absoliučios balsų daugumos. Prieš e, baigiant e, balsuoti balsavimus, aš galėčiau paprašyti pakartoti balsavimą, jeigu to pageidautumėte, tačiau tam reikia pranešėjo pritarimo. Dar kartą, jeigu niekas neprieštaraujate, ir galiu tą padaryti tik dabar. Ar manęs klausote? Akselė, aš ne jūs turėjau omenyje, su jumis viskas gerai, kažkas kitas kalbėjosi. Taigi, ar visi supratote, ką aš turėjau omenyje, kad po to neapkaltintumėte mane piknaudžiavimu savo galiu? Jeigu niekas neprieštarauja, mes pakartosime balsavimą ir jam e, prireiks absoliučios balsų daugumos. Dar kartą balsuojame ir labai prašau visų balsuoti labai apdairiai. Balsuojame dėl dėrybų tasos ir atnaujinto dėrybininkų komandos atnaujintų įgaliojimų pagal 73 taisyklę. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. rezultatas netenkina. Na bent jau pasitiksliname, tas asmo, kuris per ankstesnį balsavimą susilaikė, dabar balsavo prieš. Na bent jau 30 žmonių balsavo taip, kaip reikėjo balsuoti, o Klausimas dabar perkeliamas į plenarnį posėdį. Peterį, atsiprašome jūsų. Kitas darbo atvarkės klausimas. Mūsų dar laukia keli balsavimai. Žinau, kad Strasbūro savaitė visuomet yra sunki, tačiau susikaupkime. Kitas balsavimas dėl Afrikos kilmės asmenų pagrindinių teisų bendras rezoliucijos projektas, kurį patvirtino lapkričio 21 dieną koordinatoriai. Ir e, šio rezoliucijos projektu baigsis diskusija dėl klausimų, kurie atsakoma žodžiu, kuris buvo užduotas pirmininkų e, suėgai ir turės būti įtrauktas į sausio mėnesio pirmosios plenarinės sesijos darbo atvarkę pagal 128-130 23 taisyklę. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Ne, vis dar balsuojame. Ar visi balsavote? Nežinau, kas įvyko, bet žmonės išeina jau. Trisdešimt vienas, trisdešimt viena kortelė yra užregistruota balsavimui, tačiau e, balsuoja ne visi. Dvidešimt tik balsuoja Balsuojame. Balsuokite ir tiek. Vis dar balsuojame. Jeigu suprantate, ką turime minėjom. 29 už vienas, prieš vienas susilaikė. Labai ačiū. Dabar balsuosime paskutinis balsavimas. Visiems labai dėkoju už kantrybę. Paskutinis balsavimas uh, dėl uh, su rinkodara susijusių aspektų. Dėl sprokstamų medžiagų pirmtakų mm, Perikime iš karto prie balsavimų. Pradėkime nuo 39 ir 40 pakeitimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 41 pakeitimas balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Pritarta. 42 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 43 pakeitimas atkrinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturiasdešimt septintas ir keturiasdešimt devintas pakeitimai. Balsuojame. Atmesta. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiam. Pritarta. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 52 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 53 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penkiasdešimt ketvirtas ir septintas pakeitimai balsuojame. Balsuoti baigiame. 55 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 59 pakeitimas balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesta. 59 pakeitimo antroji dalis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 60 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 61 pakeitimas. Balsuoti pradame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesta. 62 pakeitimas balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 63, 64 ir 11 pakeitimai. Balsuojame, balsuoti baigiame. 65 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas 66, 67 ir 12 balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 68 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 69, ne, šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 74 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 15 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 76 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 77 pakeitimas. <clears throat> balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 78 ir 9 pakeitimai balsuojame. Pritarta 80 pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 81 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 83 pakeitimai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuoniasdešimt šeštas ir aštuoniasdešimt septintas pakeitimai. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. <clears throat> Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 91 ir 92 pakeitimai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Konstatuojamosios dalys. 24 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 25. <clears throat> Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta 26. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27. Balsuojame. Įranga neveikia. Vis dar balsuojame dėl 27. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta 28 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 30 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 32. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 33. Balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. Devintasis kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 37 pakeitimas. Balsuojame. Ne, 38 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 23 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. <clears throat> Galutinis balsavimas vardiniu būdu pradame balsuoti. Ar visi Balsavote. 32 už, ne vienas nebalsavo prieš, ne vienas nesusilaikė. Ačiū. Pone Mamykinai, ar norite ką pasakyti? Ačiū, aš paprašyčiau nukelti galutinį balsavimą dėl tarp institucinių dėrybų pradžios į kitą posėdį, galbūt į sausio mėnesį. Gerai. Dėkoju visiems kolegoms už kantrybę ir už pagalbą balsuojant. Labai ačiū. UK. So, colleagues, um, just out of respect for... Kolegos, uh, dar liko du klausimai darbo tvarkiai. Jeigu norite išeiti, darykite tą tyliai. Turime dar du svarbius darbo tvarkės uh, klausimus. Prašau gerbti tos kolegas, kurie nori likti salėje ir svastyti šios klausimus. Dabar penktasis darbo atvarkas klausimas darbinio dokumento dėl e, elektroninių įrodymų e, saugojimo orderio baudžiamosios bylose. Noriu priminti, kad lapčio 27 vyko klausimai, juose dalyvavo <clears throat> keli labai įdomus ekspertai ir svarstame teisinius klausimus, kuriuos reikėjo papildomai išsiaiškinti. Ir pranešė Birgit e, Zipil pristatys mums kitus svarbius darbinius dokumentus e, susijusius su šia tema. Labai atsiprašau jos ir visų kitų kolegų, kad turime svarstyti šį klausimą Strasbūrė vėlai vakare, kai visi esame labai pavargę. Tačiau mūsų sekretariatas tokiamis aplinkybėmis nuolat dirba. Dar kartą dėl to atsiprašau, ačiū Birgit ir tiems kolegoms, kurie dar pasiliko salėje svarstyti šį labai svarbų klausimą. Taigi prašau Birgit dabar pristatyti tą darbinį dokumentą. Čia pirmininkė, iš tiesų šis vakaras labai varginantis, aš esu dar labiau pavargusi, galiu Jums pasakyti, tačiau pasistengsiu Jums pristatyti šį plačių žmonių pranešimą. Galbūt girdėjote apie tai, kad pastarį penktadienį Teisingumo ir vidaus reikalų taryba, pirmininkavimo tarybai buvo patvirtinta bendroji pozicija dėl pasiūlymo dėl reglamento, dėl <clears throat> E, elektroninių įrodymų or, išsaugojimo orderio ar baudžiamosios bylose, ar tai yra pakankama priežastis džiugauti, veikiau priešingai. Ar reikia dėl to stresuoti, jeigu tik tai jeigu norime elgtis taip, kaip elgesi taryba, komisija <clears throat> užtruko trejus metus, kad pateiktų pasiūlymą dėl šio reglamento nekreipdama dėmesio į visus suinteresuotų subjektų pareikštas pastabas. Na, <clears throat> taip pat jeigu jūs e, ignoruotumėte aštuonių tarybos narių pozicijos, kurio, e, aštuonių tarybos narių, kurios pareiškia rimtų abejonių dėl <clears throat> teikiamo pasiūlymo. Kitaip tariant, jeigu norite pasiekti sustarimą iki metų pabaigos, bet kokią kainą, pagrindinių teisų, e, duomenų apsaugos principų, procedūrinių saugiklių sąskaita, man e, geresnė teisė, kurio kitaip atrodo. Kritinė žiniasklaidos e, reakcija Ir vertinant šią bendrąją poziciją, man dar kartą patvirtina, kad Europos e, parlamentas pasirinko tinkamą požiūrį į, e, į šį pasiūlymą kartu su šešiomis pranešėjais. Mes nusprendėme neforsuoti įvykių, siekdami bet kokią kainą susitarimo iki kadencijos pabaigos. Priešingai mes norime <clears throat> kad šis pasiūlymas būtų nuodugniai patikrintas ir e, galėtume išsiaiškinti visas aplinkybės ir abejonės, kurios buvo pareikštos per pastaruosius posėdžius ir įvairiose dokumentuose. Be kita ko, Europos parlamentas pristatė labai e, kritinės tyrimo išvadas, taip pat e, sustikimuose su šiandienis panašiais įvairiais aspektais, sulaukime kritinių vertinimų, kalbėjome su duomenų apsaugos pareigūnais, ekspertais, e, e, ryšių operatoriais, teisėjais, taip pat žmogaus teisų teismo teisėjais, teisininkais, advokatais, komisija ir taryba. Visose diskusijose mums tapo aišku, kad komisijos pasiūlymas kelia rimtų teisinių abejonių, kurias reikia visapusiškai apsvarstyti. Būtent dėl to šiandien aš pristatau Jums pirmąjį darbinį dokumentą, kuriame pateikiu atitinkamą atskirų teisinių sričių apžvalgą, siekiant įsiaiškinti įvairias papildomas aplinkybės kad būtų parengtas teiškai nepriekaištingas instrumentas, siekiant užtikrinti e, nepriekaištingą elektroninių įrodymų e, pateikimą ir išsaugojimą. Teisinio pagrindo klausimas. Komisijos e, pasiūlymas grindžiamas sutarties 82 straipsnio pirmai dalimi, kuriame kalbama apie tai, kad <clears throat> vadovaujamas teismų sprendimo abipusio pripažinimo principų, tačiau siūloma priemonė būtų į, įdėgiamas visiškai naujas bendrabiavimo važiuosiuose bylose ligmuo. E, pirmą kartą istorijoje vienos valstybės e, teisės saugos institucija galėtų pareikalauti iš kitos šalies e, paslaugos teikėjo ar jo atstovo e, pateikti elektroninį įrodymą, neįtraukiant į tą procedūrą pačios šalies institucijų. Buvau nustebusi, kad kai kuriams valstybės narėms taryboje dėl to nekyla e, <clears throat> jokių e, klausimų ar susirūpinimo dėl kitos šalies teisės aktų taikymo jų teritorijoje. Mm, Čia taip pat kyla nemažai problemų susijusių su galiojančiomis taisyklėmis ir e, nusikaltimo. Nusikalstamos veikos apibrėžimas, todėl automatinis e, abipusis pripažinimas ne visiškai suderintoje srityje yra paprasčiausiai neįmanomas. Kalbant apie duomenų apsaugos garantijas, kyla papildomų klausimų. Šią e, priemonę būtų galima užsitikinti prieigą prie įvairių duomenų grupių ir e, naudojantis tais duomenimis būtų galima sudaryti labai konkretų vaizdą apie tam tikrą asmenį. <clears throat> Taip pat nėra e, apibrėžtos, apibrėžtos jokios duomenų e, panaudojimo apimčių ribos. Kalbama apie duomenis, kuriais būtų palenginamas tyrimas ir nėra e, skiriamas, atskiriami tarpusavyje daiktiniai įrodymai ir įrodymai, kurie e, pateikiami e, arba egzistuoja skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninėme pasaulyje. Komisijos pasiūlymų ir, ir tarybos nutarimu galima taikyti pateikimo ir išsaugojimo orderius e, nagrinėjant e, bet kokią baudžiamąją e, veiką ir juos išsaugoti numatoma ilgiausiai per trijų metų laikotarpį. Tai nereiškia, kad tie įrodymų pateikimo E, orderiai gali būti, e, arba orderiai gali būti pateikiami e, trečiosiams arba kitoms šalims už nusikaltimus, kurie toje šalyje nėra laikomi nusikalstama veika. Būtent šios klausimus aš kėliau šiame pirmame darbinėme dokumente, po jo seks dar vienas ar keli papildomi darbiniai dokumentai, kurie bus parengti kartu su šešėliniais pranešėjais ir skirti atskiroms sritims taikymo sritis e, e, sąsajos su kitomis priemonėmis e, vykdymas, operatorių, paslaugų teikėjų vaidmo, orderio išdavimo sąlygos, duomenų apsaugos aspektai ir orderio, elektroninio įrodymo orderio vykdymas. Noriu Jūs patikinti, kad Europos parlamentas ir mes šiandien pranešėjai puikiai suvokime teisės saugos institucijų nusivylimą, siekiant užsitikrinti prieigą prie duomenų, kuomet jų prašymai e, nesulaukia jokio atsako e, dėl to, kad e, <clears throat> pavyzdžiui, duomenys yra saugojami už ES ribų arba e, pasibaigia tam tikri terminai, mes puikiai suprantami nusivylimai ir tų institucijų, kuriams labai sunku gauti e, elektroninius įrodymus iš skirtingų valstybių narių. Taip, tačiau mes norime rimtai vertinti geresnės teisėkuros terminą ir nenorime paprasčiausiai vykdyti pasiūlymo, e, kuris, e, manau, galėtų būti lengvai apskundžiamas teisme. Mes labai rimtai vertiname savo pareigas ir norime, kad būtų parengti papildomi e, konkretesni darbiniai dokumentai, kuriais pasirendami mes parengtume tokį teisės aktą, kuris būtų naudingas, kurtų pridedamą vertę ir galėtų e, būti apgintas teisme. Ačiū, Birgit. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir komiteto nariams, kurie norėtų sureaguoti. Pone Frans, e, žaliųjų frakcijos vardu esate šešėlinis žaliųjų pranešėjas, žodis jums. Mėla Birgit, tavo darbinėme dokumente atkreipiamas dėmesys į svarbiausius aspektus keliamą e, daug esminių e, klausimų susijusių su atitikimu e, konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės nuostatoms, baudžiamo proceso teisėjai <clears throat> taryba ir komisija tokia pozicija nesivadovauja. Pastarį penktadienį patvirtinta bendroja pozicija, kalbama tik apie notifikavimo procedūrą, tai reiškia, kad net jeigu ir šalis, iš kurios yra <clears throat> prašoma pateikti tam tikrus įrodymus, jeigu kyla tam tikrų abejonių, e, tai ji negali stabdyti viso tyrimo proceso ir ta notifikavimo procedūra buvo patvirtinta tik tai e, nemažai daliai valstybių narių darant tam tikrą spaudimą. E, tačiau tokia procedūra negali būti taip e, <clears throat> tokiu būdu tvirtinama. Tai labai gerai, kad mes čia nenuktrūt galviškai, o labai ramiai bandome išsiaiškinti visas detalės. Taigi nekantriai laukiu mūsų bendro darbo rengiant šį darbinį dokumentą. Ačiū, ponai Francijai. Ar dar kas nors nori kalbėti? Kornelija, prašau. Mėly kolegos, vertinant tai, kas padėta ant stalo, galime konstatuoti, kad baudžiamoji teisė nėra suderinta ES, apie tai jau kalbėjo pranešėja. <clears throat> Todėl kyla klausimas, kaip šis pasiūlymas dera su galiojančiamis sutarčių nuostatomis. Mm, baudžiamųjų veikų savoka yra taip plačiai apibriešta, kad e, remiantis šio pagrindu tikrai negalime toliau dirbti. E, duomenų perdavimas, kaip jis turėtų vykti. E, šis procesas taip pat kelia labai daug klausimų. Taip pat ehm, <clears throat> telekomunikacijų bendrovės pareiškia labai daug abejonių. Taigi kyla klausimas, ar apskritai turėtume tęsti diskusijas dėl šio pasiūlymo, ar nebūtų prasmingiau pasielgti taip, kaip siūlo daugelis ekspertų. Įvertinti dabar galiojančias priemonės, galbūt jas sugriežtinti, <clears throat> išplėsti tarpusio teisinės pagalbos teikimo sistemą, e, o nepasitelkti šią procedūrą. Aš nepalaikau pranešėjos pozicijos ir pasiūlymo tęsti pradėtus darbus. Aš iš esmės laikau e, šį pasirinktą kelią netikslingų, netinkamų ir tikrai nemanau, kad turėtume toliau jį žengti. Mes turėtume paprasčiausiai atmesti šį pasiūlymą. Anyone else? Birgit, do you want to... Um... Kas dar norėtų išsitarti, Birgit, tada gal e, galėtum apibendrinti, tiesiog norėtum dirbti toliau, pateikdama ir kitus darbinius dokumentus. Na, greta to, ką Kornelija ką tik pasakė, yra rimtų nuogastavimų, bet uh, Per visus šešėlinių pranešėjų susitikimus sutarėme, kad e, niekas negali paneigti, kad e, elektroniniai įrodymai vaidina vis svarbesnį vaidmenį baudžiamosiose bylose. Jeigu pripažįstame, kad piršto atspaudai turi svarbu vaidmenį, tai ir elektroniniai įrodymai tokį vaidmenį turi. E, bet manytume, kad prokurorų e, nuogastavimai ir būkštavimai e, dažnai gali būti išspręsti pasinaudojant e, esančiomis priemonėmis. Štai kodėl paslaugos teikėjas turėtų sureaguoti į prokurorų prašymą per 10 dienų, o valdžios institucijos per kelis mėnesius. Taip pat E, būtina užtikrinti, kad e, institucijos turėtų bent jau kokį nors būdą e, nustatyti asmens tapatybę ar institucijos tapatybę. Taigi mums reikėtų tam tikras svarbas spragas bandyti užpildinėti, nes dabar atrodo ši priemonė yra pritaikyta tarsi viskam. E, komisija sako, ne, taip nėra, yra ir kitų priemonių, bet turime tiksliau apibriežti, kokius duomenys e, galima rinkti, kokiems tikslams, kiek tų duomenų galima rinkti, nes vis labiau skaitmenizuojamame pasaulyje labai daug dalykų egzistuoja būtent elektroninių duomenų forma. Mm, taigi mums reikia daugiau kontrolės, bet reikia taip pat e, stiprinti savo sistemas, e, nuosekliai derinti, harmonizuoti savo taisyklės ir apibrieštis. E, aš manau, kad rengdami tikslesnius dokumentus mes judėsime link sprendimo, bet, kaip sakiau, visų problemų vieną priemonę išspręsti negalėsime, turime veikti nuosekliai ir labai tikiu, kad galų gale turėsime pasiūlymą, kuris teiktų tam tikrus pasiūlymus, tačiau ne pagrindinių teisių ir teismų sistemų valstybėse narėse sąskaita. Taigi nekantriai lauksiu tolesnio darbo su visais šešėliniais pranešėjais. Na nu ir paskutinė mintis, visi sutinkame, kad E įrodymai yra svarbus, Bet e, visas politinės frakcijos e, šioje srityje turi savo nuogastavimą. Vadinasi, reikia rimtai dirbti, o ne verstis per galvą, stengiantis užbaigti e, tą darbą iki rinkimų. Įrodinėjant, kad mes rimtai į viską žiūrime. Turime iš tikrųjų rimtai dirbti, o ne simboliškai demonstruoti darbą. Dėkui, taigi kolegos labai ačiū. Aišku, kaip jūs ketinate toliau dirbti, lauksime kitų darbinių dokumentų, taigi ačiū jums. Atsiprašom, kad taip vėlai pirmąjį teko jums pristatinėti šį klausimą, taigi dar kartą jums ačiū. Na ir mums liko dar vienas darbo tvarkės punktas, kurį greitai galiu aptarti, tai šeštasis, tai ad hoc delegacijos vizitas Vašingtone. Liepos mėnesį nedaug čia mūsų salėje beliko, tai aš labai greit galiu tada pristatyti. E, šiek tiek e, gal beprotiška, keista e, viską taip greit čia bandyti atlikti. Taigi, Delegacija buvo nuvykusi Liepa 16-19 dienomis, tai buvo ad hoc delegacija, prie jos prisijungė taip pat ponė Grysbė, kuri pirmininkauja specialiam kovos su terorizmu komitetui. Manau, kad delegacija buvo stipri, turėjo e, gana e, prisautintą darbo tvarkę, e, duomenų apsaugos e, dalykai ir e, JAV privatumo skydo klausimai e, buvo peržvelgti komisijai pateikus savo 17 metų apžvalgą. Taigi Visą tai vyko po Facebook'o ir Cambridge Analytica skandalo. Aptarinėjome taip pat ir kovas su terorizmu, kibernetinius kaltimus. E, e, buvo e, tokių gana e, energingų pokalbių su JAV atstovais dėl e, vizų atsisakymo programos ir abipusiškumo. E, Darbotvarkė buvo įtempta, turėjom susitikimų su JAV valdžios atstovais, kongreso nariais, nevyriausybinėm organizacijom, e, kalbant apie ES JAV privatumo skyno, e, skydo e, nuostatas. Įvyko nemažai įvairių susitikimų. Mes žinome, kad Mūsų rezoliucija pabrėžia, kad e, Europos parlamento vaidmuo yra šiek tiek ignoruojamas ir visas vaidmuo atitenka komisijai. E, mes e, pamatėme, kad iš JAV pusės yra bandoma susivokti apie Europos parlamento požiūrį į tai, E, mes e, matome, kad e, kai kuriais atvejais JAV sistema yra nefunkcionali, kai kurie pareigūn, kai pareigūnai paskiriami praėjus tik tai trims metams, užtunka tris metus, tuo tarpu prezidento kadencija yra keturi metai, dabar prie Trumpo situacija dar sveitingesnė, matome tokią Kafkos uh, E, tipo situaciją. E, Pokalbėse kalbėjome apie tą tarptautinių sustarimų choreografiją, e, kalbėjome taip pat apie vizų atsisakymo programą. Ir aš manau, kad šią prasme mes sustipriname mūsų komiteto nuolatinį spaudimą, nes situacija nuvilinti Mes norime pralaužti e, e, ledus, stengiamės pasakyti, kad parlamentas labai e, rimtai į tai žiūri. Buvo keliama taip pat klausimų dėl įrodymų, elektroninių įrodymų pateikimą, kiek tai susiję su e, Teisės saugos institucijų prieiga prie e, duomenų, kurie yra e, laikomi trečiosiose šalyse. Turime neblogą prieigą ir tarpusavės supratimas su JAV atstovais posėdėje nedaug e, žmonių, bet aš manau, kad konkrečių e, aptarimų mūsų komitete organizavimas yra geras dalykas. E, mūsų delegacija viešėjo visą savaitę, ypatingai Per pasarasias dvi dienas e, buvo daug kalbėta apie internetinio dangaus aktą ir e, kitas problemas. E, mūsų komiteto atliekamas darbas atrodo yra pakankamai gerbiamas, sakau gerbiamas, nes toli gražu ne, vis, ne visada yra sutariama. Aš manau, kad delegacijos nariai e, elgesi puikiai, noriu padėkoti mūsų personalui ir nariams už jų atliktą sunku darbą. Maničiau, kad mūsų kadencijoje tai viena iš e, sėkmės istorijų, taip pat sukaupėme pakankamai daug e, žinių šitoj srity, e, ar tai būtų sustarimai e, su JAV e, dėl abipusiškumo ar kitų dalykų. Aš manau, kad ir kiti komitetai pastebėjo, kad ta delegacija tikrai buvo sėkminga. Okay. <laughs> And next time you have to come, Birgit, don't you? Because you didn't come, did you? in July? In July you weren't there. Liepos mėnesį jūsų nebuvo, jūs labai aktyviai dirbote Vokietijoje. Šį kartą buvote, bet ankstesnėje misijoje ne. Kągi noriu padėkoti kitiems nariams. Ačiū visiems. Dėkoju darbuotojams. Kiek valandų? Aš taip pat norėčiau padėkoti Jose Manuel ir visiems kitiems darbuotojams. Aš manau, kad mums tikrai šioje srityje labai gerai sekasi. Taigi dėkoju visiems sekretoriato darbuotojams. Mes tikrai turėtume didžiuotis jūsų visų darbu. Jūs galite išeiti. Ačiū.